Ponas ir ponai, Italijos kompetitingos institucijos man pranešė, kad Rosario Kročeta nuo 2012 gruodžio 17 dienos tapo Sicilijos regiono prezidentu ir nuo to laiko jį pakeičia Europos parlamente Francesco Baračių. Norėčiau pasveikinti poną Kročetą su jo išrinkimu parlamentas pagal. E, ketvirtą straipsnio darbo taikos taisyklių nuo gruodžio 17 dienos konstatuoja šį pasikeitimą ir priima į savo tarpą Franceską Baračių, kaip Europos parlamento narę, norėčiau ją pasveikinti. Pagal darbo tvarkos taisyklių, trečios straipsnio antrąją dalis galite dalyvauti parlamento posėdžiuose, institucijų posėdžiuose kaip e, pilnateisė narė, kol bus patikrinti jūsų įgaliojimai arba bus patikrinti kokie nors nusiskundimai, jeigu raštu pareikšite, kad neužimate jokių pareigų, kurios nesuderinamos Europos parlamento nario arba narės veikla. <clears throat> Pone Frida Brepols pranešė apie savo atsistatydimą iš Europos parlamento nuo 2013 m. sausio 31 dienos parlamentas priima domenčiai iki pagal darbo tvarkos taisyklių ketvirtą straipsnį yra konstatuojama, kad atsilaisvina nuo minėtos datos viena parlamento nario vieta. Bulgarijos atsakingos institucijos man pranešė, kad Povis Preslas Borisov nuo 2013 sausio pirmos dienos ir iš, e, iš pakeis Ilianą Ivanovą Europos parlamente. Sveikinu naują kolegę. Ir noriu pranešti, kad ponas Borisovas pagal darbo tvarkos taisyklių trečios straipsnio antrą dalį gali dalyvauti kaip pilna teisės <clears throat> narys Europos parlamento ir jo institucijų posėdžiuose, kol bus tikrinami jo įgaliojimai ir su sąlyga, kad jis raštu pareikš, jog neužima kitų pareigų, kurios nėra suderinamos Europos parlamento nario įgaliojimais. Rumunijos kompetitingos institucijos man pranešė, kad ponas Georgė Bekali nuo gruodžio 19 dienos 2012 metų buvo išrinktas į Rumunijos parlamentą. Pagal darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio pirmą dalį parlamentas pasižymė, atprima domen šį įvykį ir pareiškia, kad laisvina viena Europos parlamento nario vieta. Taip pat Rumunijos institucijos prašė, kad nuo sausio 9 dienos pana Bekalė Europos parlamente pavaduos ponas Amfiresku. Noriu pasveikinti naują kolegą ir čia taip pat noriu priminti, kad ponui Zamfiresku galioja tos pačios darbo tvarkos taisyklių sąlygos. Jis gali dalyvauti parlamento institucijų posėdžiuose, jeigu prieš tai raštu pareikš, kad neužima jokių kitų pareigų, kurios nesudarė mūsų Europos parlamento nario veikla. Graikijos kompetitingos institucijos pateikė prašymą panaikinti kolegos Spiros Danielis teisinę neliečiamybę pagal darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio antrąją dalį. Šis prašymas perduotas parlamento teisės reikalų komitetui, kurio 17 dienos posėdėje teisės reikalų komitetas pagal darbo tvarkos taisyklių trečiojo straipsnį